like president... Norėčiau prašyti buvusių parlamentų pirmininkų čia susėsti į vietas. Galbūt kai kurie jūsų gerbiami parlamento nariai, buvę parlamento pirmininkai esat čia ir prašau prieiti čia ir susėsti į vietas. Jums, ponė Piotrink, taip pat yra skirta speciali vieta, taigi kviečiu visus buvusius pirmininkus susėsti į tas specialiai jiems skirtas vietas. Norėtume pradėti posėdį kartu su jumis.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 Okay. In a couple okay. of minutes they will be here. Two, three minutes. And Madam. Dar porą minučių. Ir ponia Fonten, buvusioji pirminkė, atvyks čia e, kartu su baronu Krespo. Jie atvyksta. say we will not have we will not have a, we will not have a second round, so we can wait. We will not have a second round, so we can wait. Turėsime pradėti antrąjį raundą ir um, todėl galime ir palaukti porą minučių nieko nereiškia. Madame. Oh, Madame, Madame President Fontaine. And Miss. Pane pirmininkė Fontaine ir baronas Krespo, buvę Europos parlamento pirmininkai. Dar kartą sveikinu Jūs Europos parlamente. Tai yra Jūsų namai. Znaviam posėdzenį po przervį. Toliau tęsėme posėdį po pertraukos. Norėčiau pristatyti Jums balsavimų rezultatus. Balsavusių skaičius yra 699. Negaliojančių biuletenių yra 29. Taigi iš viso yra 670 balsų. 300 36 balsai sudaro absoliučią daugumą. Balsuo, balsuojant e, visi kandidatai gavo atitinkamą skaičių balsų. Ponas Deva 142 balsus. Pan Pan Martin Schulz. Ponas Martinas Šulcas. 387 balsus. Pani Diana Wallis. Ponia Diana Wallis. 141 balsą. Pan Martin Šul... Ponas Martinas Šulcas surinko absoliučią e, galiojančių balsų e, daugumą. Tokiu būdu jis buvo išrinktas Europos parlamento pirmininku. Sveikinu. Congratulations, Mr. President Schulz. I'm sure. Sveikinu, ponė pirmininkė Šulcai. Esu įsitikinęs, kad jums vadovaujant e, parlamentas taps ir toliau bus svarbia e, demokratijos jėga. Mes, e, ponė pirmininkė, E, tikimės, kad Europos parlamentas išliks toks, koks yra. Jis išliks Europos diskusijų širdis ir e, ta vieta, kurioje e, bus kuriama Europos piliečiams naudinga Europos politika. Gerbiamas pirmininkė Šulcai, dabar aš norėčiau Jūs pakviesti į tribūną ir pakeisti mane šioje vietoje. Jūs esate naujai išrinktas Europos parlamento pirmininkas.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 herr generalsekretär! vielen dank! meine sehr geehrten damen und herren liebe ponios ir ponai mieli kolegos dėkoju jums už tokius įspūdingus rezultatus daugumai iš jūsų iki šių rinkimų buvau kitos parlamento frakcijos pirmininkas. Todėl džiaugiuosi, kad jūs man suteikėte tokį pasitikėjimą. Dirbsiu iš visų jėgų, kad neprarasčiau jūsų pasitikėjimo ir suteikčiau mūsų parlamentui svarų balsą parlamento pirmininko pareigas norėčiau eiti taip, kad tie, kurie mane šiandien išrinko, galėtų didžiuoti savo pasirinkimu. O tie, kurie manęs nerinko, būtų maloniai nustebinti. Būsiu visų narių pirmininkas ir ginsiu e, visų jūsų teises, ponios ir ponai. Tačiau visų pirma, norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė Buzekai. Jūs buvote pirmasis ES institucijų vadovas suformuotas Rytų Europos laisvės judėjimo. Ir taip tapote demokratijos pergalės simboliu jūs simbolizavote e, demokratijos triumfą prieš dikra, di, diktatūrą. Ir e, tai, kaip jūs ėjote savo pareigas, jūs dar labiau prisidėjote prie Europos vienybės. Dėkoju Jums, ponė Jeržibuzek. liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Demut. Mielos kolegės, mėly kolegos, nuolankiai pradedu eiti šias pareigas. Europa išgyvena audringus laikus. Daugeliui Europos žmonių tai sunkus laikai. Mano tėvai dar priklausė tai kartai, kurios leitmotyvas mūsų vaikai ateityje gyvens geriau. Ir mes gyvename geriau. Tačiau jau negalime būti tikri, kad mūsų vaikai kada nors gyvens taip gerai kaip mes. Dėl ekonominės krizės daugelįje šalių padidėjo skurdas, o nedarbo, ypač jaunimo nedarbo mastas tapo itin didelis. Europos gatvėse jauni žmonės protestuoja prieš ekonominę sistemą, kurioje keletas asmenų savinasi pelną, o nuostoliai užkraunami visuomeniai. Jie protestuoja prieš sistemą, kurioje susidaro įspūdis anoniminės reitingų agentūros New York'e yra galingesnės už demokratiškai išrinktas vyriausybės ir parlamentus. Mes turime pasakyti aišku ne tokiai sistemai. nes e, ši e, sistema sąlygoja pasitikėjimo krizę politinėmis institucijomis ir Europą. Ši pasitikėjimo krizė taip pat kelia grėsmę ir tikėjimui Europos projektu. Daugelis Europos žmonių e, nebeseka mūsų darbo. Mes turime suvokti, kad E, Europos žmonės nesidomi institucijų diskusijomis. Jie, jiem rūpesti kelia jų darbo vietos, jų socialinis saugumas, e, švarus, e, sveikas gyvenimo būdas, švari aplinka. Ir mes turime daryti viską, kad geriau įsiklausytume į tuos žmonės. Nes čia, ponai ir ponios, yra vieta, kurioje atstovaujama žmonių interesams. Čia dirba Europos žmonių atstovai. Dėl to sakau, piliečiai ir pilietės, kurie per tiesioginius rinkimus išreiškia savo pasitikėjimą mumis, dabar tikisi ir teisingai tikisi, kad ginsime jų interesus. E, žinau, kad visi kolegos laiko save žmonių užtarėjais ir tuo didžiuojasi bei dėkoju jums visiems už tai. Tačiau, ponios ir ponai, pirmą kartą nuo ES sukūrimo jos žlugimas tampa realią galimybę. Jau daug mėnesių sąjunga skuba iš vieno aukščiausiojo lygio susitikimo krizės klausimais į kitą sprendimus, kurie susiję su mumis visais, e, kurie susiję su visais ES piliečiais, vyriausybių vadovai priema neretai už uždarų durų. Mano nuomonė tai e, reiškia, kad mes grįžtame į padėtį, iš kurios manėme jau senai išeitą. Tai primena XIX amžiuje vykusio vienos kongreso laikotarpį. Tuo metu pagrindinis principas buvo be demokratinės kontrolės, nieko nepaisant, apginti nacionalinius interesus. Pokario Europoje e, buvo svarbus blaivus suvokimas, kad mūsų interesai neatskiriami nuo mūsų kaimynų interesų. Supratimas, kad ES nėra nulinės sumos žaidimas, kuriame vienas turi pralaimėti, kad laimėtų kitas. Yra visiškai priešingai. Arba visi pralaimėsime, arba visi laimėsime. Pap Paprasčiausia taisyklė yra bendrijos principas. Tai ne techninė savoka, tai ES esmė. Bendrijos principas yra ES esmė. Ką tai konkrečiai reiškia? Tai reiškia įveikti konfliktus pasitelkus dialogą ir ieškant sutarimo. Vadovautis nestipresniojo teise, o solidarumu ir demokratija. Siekti mažų ir didelių valstybių šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų interesų pusiausviros ir teikti pirmenybę bendrai geroviai, o ne pavieniams interesams. Šis daug dešimtmečių buvęs įprastas ir sėkmingas bendrijos projektas e, kuris e, buvo susijęs su savaime suprantamu darbu, darbu tačiau šitas bendras e, bendro, bendrijos projektas nukentėjo. Per pastaruosius dviejus metus pasikeitė ne tik požiūris į problemas, bet ir į problemų sprendimus. Sprendžiant klausimus per aukščiausio lygio susitikimus, vyriausybės vadovų susitikimams prarandant svarbą ir pasitikint vien tik jais, į sprendimo procesus beveik neįtraukiama vienintelė tiesiogiai išrinkta bendrijos institucija. Iš esmės ir nacionaliniai par parlamentai tampa tik padėjėjais vykdytojais, jiems belieka tik perimti Briuselio e, priimtus vyriausybių susitarimus. Nepakankamai parlamentinių lygmenių įteisintos politikos rezultatus piliečiai laiko Briuselio diktatu. Ir dėl to ir už tai mokėsime mes visi, visa Europos Sąjunga. Tai yra gera terpė priešiškumui prieš Europą. Ir Europos parlamentas nesiuošia stebėti viso to sudėjęs rankas. Tai, kas mano, kad galima pasiekti didesnės Europos integracijos, mažinant parlament, parlamentinę galę, e, tuos kviečiu į kovą. Das zwischenstaatliche Abkommen Tarp valstybinis susitarimas dėl fiskalinės sąjungos yra pirmasis bandymas, pirmasis išbandymas. Vykstant dėryboms mūsų parlamento atstovai, ponas Verhofstadt, Brok, Konbendit, Guatieri, e, jie išreiškė e, norą, kad būtų didinama biudžeto drausmė ir bandė sieti ją su augimu ir užimtumu. E, kol kas šita nuostata e, neturėjo jokių galimybių laimėti. Tačiau manau, kad tokio e, subalansuoto požiūrio tarp biudžeto drausmės ir augimo bei užimtumo tikisi mūsų piliečiai. Todėl aš tikiuosi, kad ES viršūnių susitikimuose Europos parlamentas lygia, lygiateisiškai sėdės prie darybų stalo. Europa yra vertybių bendryje, ponai ir ponios. Iš šalių kandidačių reikalaujame griežtai laikytis Kopenhagos kriterijų. Manau, kad parlamentas turi siekti kad ir valstybėse e, kad ir valstybėse narėse e, būtų gerbiamos demokratija, pagrindinės teisės ir laisvės. Tai, kas nesilaiko pagrindinių teisų hartijos, sulauks mūsų pasipriešinimo. Šiuo klausimu mes, kaip parlamentas, esame e, prieėmė įsipareigojimą. Pat norėčiau priminti, kad rytoj bus tokios kontroversiškos dėrybos dėl situacijos Vengrijoje. Premjeras Orbanas parlamento pirmininką informavo, kad rytoj jis čia e, prieš Europos parlamentą pristatys savo požiūrį į susidariusią situaciją aš pasitariau su e, frakcijų pirmininkais, o e, su tais, su kuriais dar nespėjau pasitarti, dar pasitarsiu, pasikonsultuosiu ir manau, kad mes turime e, priimti šitą pono Orbano pasiūlymą, nes e, jeigu mes mm, neleisime jam išsakyti savo požiūrio, tai tuomet e, mes parodysime, kad mes nesame kontroversiškų prieštaringų diskusijų vieta, o manau, mes tokia turime, vieta tokia turime būti, todėl manau, kad būtų gerai, kad rytoj ponas Orbanas atvyktų ir dalyvautų mūsų diskusijomis. Ir e, taip pat būtų gerai, kad komisija dalyvautų tose diskusijose apie pilietinę visuomenę ir kad tose diskusijose būtų suteiktas žodis taip pat pilietinės visuomenės atstovams iš Vengrijos. E, taip pat reikia e, pabrėžti, kad e, Europos parlamentas nebijo kontroversiškų diskusijų apie ES ateitį. Mano kaip parlamento pirmininko vienos iš trijų esminių ES institucijų pirmininkų užduotis yra pasipriešinimas renacionalizavimui. Noriu prisidėti prie to, kad parlamentas kaip demokratijos ir prieštaringų diskusijų e, vieta taptų regimesnis ir girdimesnis. Manau, kad savo žodžiams mes turime suteikti daugiau svorio, ponios ir ponai svarbiausia, kad mes lygiomis teisėmis dėrėtumėmės su taryba. Nesvarbu, ar kalbėtume apie finansinę programą, ar apie žemės ūkio žuvininkystės, ar regioninės politikos reformas, ar apie kovą su klimato kaita, e, finansų rinkų teisės aktus. E, teisingumą ir vidaus reikalus ar prekybos politiką, nes būtent šiose sritise e, Europos parlamentas parodė, kad jis e, turi savo požiūrį. Lisabono sutartis įsigaliojo prieš dviejus metus. Jos galimybių mes, kaip žmonių atstovai, dar toli gražu neišnaudojame pasinaudoti savo tikraisiais įgaliojimais, prireikus netgi eiti į konfliktus, turi būti bendras mūsų tikslas. Siekiant, kad parlamentas būtų stipresnis, regimesnis, būtina kritiškai išnagrinėti ir per pirmąjį svarstymą sudaromus susitarimus. Mums reikia diskusijos apie mūsų pačių darbą. Visa tai gali būti veiksminga tik tuomet, jei namie patys laikysimės tvarkos. Remiamas administracijos pasirūpinsiu, kad parlamento organai ir visi nariai turėtų tokias sąlygas, kokių reikia, norint kuo geriau vykdyti savo kaip įstatymų leidėjo užduotis. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, nebūsiu patogus pirmininkas. Būsiu pirmininkas, kuris, jei reikės, išsikovos vykdomosios valdžios pagarbą parlamentui, kuris kovos, jei kils pavojus piliečių interesams pirmininkas, kuris atstovaus tvirtiems nariams, kurie gina piliečių interesus. Pirmininkas, kuris padarys viską, kad atgautų žmonių pasitikėjimą Europos vienymosi procesu. Aš pabandysiu vėl susigražinti susižavėjimą Europą. Gerbiami kolegos, daug žmonių rizikavo savo gyvybę. Per daug jų prarado savo gyvybę, kad iškovotų parlamentinės teises ir galės. Pirmasis laisvai išrinktas Tuniso konstitucinės asamblėjos pirmininkas Mustafa Benžafa drauge su savo kolegomis, kurie kaip tik įgyja pirmąją parlamentinę patirtį, stebi Europos parlamentus ir visų pirma Europos parlamentą. Libijoje, kur despotas kariavo prieš savo tautą, Europo, ES pirmoji atidarė savo ambasadą ir taip suteikė vilties žmonėms, Libijos žmonėms patekusiems į sunkę padėtį. Skiriant Sakarovo premiją, savo susižavėjimu Europos vertybėmis mūsų jaudino drąsi jauna tinklaraštininkė ir narsus Kadafi priešininkas. Artimuosiuose rytuose mūsų visų klausia, kaip pavyko kad Europoje priešai tapo draugais. Ir kaip mes, nors ir buvo nacionalinių, religinių ir pasaulė žiūros skirtumų, sugebėjome suartėti, susijungti į vieną Europą. Kuo labiau tolstama nuo Europos, tuo daugiau apie ją kalbama. Todėl dirbkime drauge, kad susigražin, susigražintume susižavėjimą Europą. Europa yra puikiai idėja. Tai idėja, kuri kilo kaip 20-ojo amžiaus antrosios pusės atsakas šio amžiaus pirmajai pusiai. Kaip atrodė 20-ojo amžiaus pirmoji pusė? Nepykanta, didžiųjų valstybių politika, kurstimas prieš kitus, neapykanta žmonėms, pirmojo pasaulinio karo apkasai ir Stalino gulagai taip pat Aušvico dujų kameros. Tai buvo didžiausias civilizacijos istorijos nuosmukis. Antrojoje 20-ojo amžiaus pusėje Europos susivienijimas ir bendros Europos institucijos atnešė Europai ilgiausią istorijoje gerovės ir taikos laikotarpį. 1989 metais krito geležinė uždanga. Buvo suvienita Vokietija 2004 ir 2007 buvusios Varšuvos pakto valstybės įstojo į ES kultūrinę ir politinę vienybę. Tokiu būdu buvo atstatytas žemynas, kuris 40 metų buvo dirbtinai suskaidytas. Tai juk sėkmingas projektas, taigi kodėl nebemokame juo didžiuotis, kodėl leidžiame blogai kalbėti apie šį nepakartojamą istorinį laimėjimą. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, mano senelis kovojo pirmajame pasaulinė kare, pasaulinėme kare. Po 20 metų mano tėvas išėjo į karą, per kurį nusikalstamas Hitlerio režimas paskandino pasaulį liepsnose. Aš užaugau trijų valstybių pasienio mieste, kuriame žmonės turėjo laukti ilgose eilėse prie sienos, jei norėjo aplankyti savo kaimynus Belgijoje ir Olandijoje. Mes įveikėme karą ir badą, atvėrėme sienas. Mes smerkėme rasizmą ir neapykantą kitą taučiams. Šiandien gyvename laisvoje, atviroje Europoje. Europoje, kuri gali didžiuoti savo kultūros įvairovę. Taigi, parenkime šią Europą 21 amžiui, kad ji vėl galėtų pažadėti jaunai kartai, kad bus ekonomiškai stipri, so, socialiai teisinga, laisva ir demokratinė Europa tevinė. Toks yra mūsų visų bendras už, uždavinys. Dėkoju Jums uždėmesi.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 So, meine sehr geehrten Damen und Taigi, ponios ir ponai, dar kartą Jums nuoširdžiai dėkoju. Dabar pagal mūsų darbo tvarkę turėtų pasisakyti frakcijų pirmininkai ir pirmiausia suteiksiu žodį Europos liaudės partijos frakcijos pirmininkui ponui Dol. Martin, Gerbiamas Martinai, mėly kolegos, EPP frakcijos vardu ir asmeniškai Aš noriu tave pasveikinti kaip naują mūsų pirmininką. Aš noriu Jums palinkėti daug drąsos, aiškumo, e, jėgos, kad e, jis ir toliau galėtų dirbti taip oriai ir atsakingai, e, kaip ir ši institucija, kuri bendrai atstovauja 500 milijonų europiečių. Bet visų pirma, aš norėčiau pasveikinti Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti Nirždėvą ir Dianą Vuolis, kurie taip pat buvo lygiaverčiai kandidatai į šios institucijos pirmininko vietą. Aš noriu Jums pasakyti, kad nors ir šios, dvi, šios e, parlamentinės asamblėjos pagrindinės frakcijos nusprendė pasidalinti pirmininkavimą kadencijos pradžioje, mano frakcija e, gerbė jų kandidatūras ir dėkoja už jų indėlį į šiuos e, rinkimus. Bet taip pat Aš norėčiau. Aš taip pat norėčiau šįryt padėkoti ponui Martinui Šulcui, jo pirmtakui, e, turiu galvą poną Jeržį Buzeką. Ponas Jeržį Buzekas prisidėjo prie e, šios institucijos gero funkcionavimo tokiomis sąlygomis, kokios Lenkiai buvo jau puikiai pažįstamos. E, visi pirmtakai, pradedant Simon Veil, e, po to, kai parlamentas buvo renkamas visuotinėse rinkimuose ir visi toliau e, jį sekė pirmininkai, stiprino šios institucijos galę ir kompetenciją. Pone pirmininkė Šulcai, jūsų politinė pozicija turi pratesti šią liniją. Pirmininink, jums pirmininkaujant mes E, turėsime galime pratesti tai, ką mes kartu pasiekėme kartu pirmininkaudomis stambiausioms frakcijoms. Mūsų frakcijų nuomonės skiriasi dėl daugelio svarbių temų, tačiau vis tik tai tai mums netrukdo visuomet pasitikėti vieniems kitais, nes Europa dabar išgyvena sudėtingą situaciją. Ir tai mus suartina. Tai, kas mūsų artina, yra kur kas svarbiau negu tai, kas padalyja. Pone pirmininkė, jūsų ryštas ryštingai ginti Europos bendruosius interesus, e, nepaisant e, nacionalinių skirtumų, yra pagirtinas. Mano frakcija jūs sveikina imantis tokių veiksmų ir mes tikimės, kad artimiausi laikotarpiai, artimiausi mėnesiai bus laikotarpis, kurį, kuris bus vienas sudėtingiausių Europos istorijoje. Jūs turite vadovautis trim pagrindiniais dalykais - ginti bendrijos metodą, jį e, puoselėti ir jį išsaugoti. Ir e, tokiu būdu mes kartu sugebėsime apgirti, ginti bendrą Europos paveldą, apsaugoti mažasias valstybės ir didžiasias valstybės, gerbti jų nuomonės, niekam neleidžiant tų valstybių atskirti. Nėra nieko svarbiau, kaip išeiti iš krizės aukšta galva. Europiečiai turi sustiprėti nėra nieko svarbiau, kaip parodyti mūsų piliečiams, kad euras yra tvari ir tvirta valiuta, kuri e, leis e, mums e, pasiekti tai, ko mes norėjome, sukurdami tą eurą. Turime sustiprinti ekonominį ir politinį valdymą. Mes bendrai turime išsaugoti tai, kas užtikrina 500 milijonų europiečių solidarumą Ponios ir ponai, sukurdami tai, kas tapo vėliau Europos Sąjunga, tėvai kuriejai siekė suvienyti net ir toli esančias valstybės ir tautas, kurios e, amžių amžius vienos e, su kitomis kariavo. Šumanas, Kasperis ir kiti e, būtent siekia suvienyti europiečius. Ir nepaisant ekonominių sunkumų, mums pavyko pasiekti labai daug. Nepaisant to, kad e, pasaulį ištiko daugelis geostrateginių sunkumų, mes sugebėjome sukurti tvirtą situaciją. Mes turime išbristi iš ekonominės krizės, iš pasitikėjimo krizės. Mes turime patikinti savo vaikus, kad jų laukia ne tik e, tvari, bet ir geresnė ateitis. Taigi, ponė pirmininkė, mums ir jums gerbėmėjai kolegos tenka atsakomybė atremti šį iššūkį visų pirma. Mes visi kartu turime apsimti pakankamai atsakomybės kartu su Europos komisija, Europos sutarčių sergėtoje, kad įtikintume valstybės narės, kad bendras suverenumas, realus ekonominis ir politinis susiliejimas yra geriausia priemonė atremti e, iššūkius susijusius su ekonomikos augimu. Gerbiamas Martinai Šulcai, jūs kaip šios institucijos pirmininkas turėsite atremti daug išorinių iššūkių. EPP frakcija bus šalia jūsų siekiant tų Europos pagrindinių tikslų, apie kuriuos aš ką tik kalbėjau. Jums tenka e, atsakomybė duoti reikiamą signalą tokioms valstybėms kaip e, Ukraina, kur Julija Timošenko yra traktuo, e, su Julija Timošenko yra elgiamasi taip, kaip nederama. Taip pat jūs turite duoti reikiamą signalą tokioms šalims kaip Sirija, kur gyventojų valia keistis yra slopinama nes, ne, nederamomis priemonėmis. Taip pat aš jūs e, pasveikinu dėl to, kad jūs norite e, stiprinti Europos parlamento galės. Mes žinome, kad e, turime siekti didžiausio įmanomo skaidrumo ir kiekvieno parlamento nario atsakomybės stiprinimo. Mūsų frakcija jūs remia siekiant tokių tikslų. Gerbiamas pirmininkė, jūs vadovausite institucijai, kuri neturi ekvivalento pasaulyje. Tai yra plurinacionalinis parlamentas, kuris balsuoja uh, kiek, atstovaudamas kiekvienam piliečiui. Mes siekiame ne ką nors primesti, o įtikinti tarybą, kad būtų galima elgtis e, taip, kaip numatyta sutartyse. Ir parlamentas, papildydamas kitas institucijas, e, padės ES išeiti iš šios krizės. Gerbiamas pirmininkė, siekdami integruotos Europos mes sukursime solidarę, novatorišką Europą. Mes kartu su jumis esame daug kartų pakartoję, kad siekiame uh, bendrijų politikos. Mes kartu su jumis uh, sieksime, kad už ES sienų būtų ginamos ir propaguojamos ES vertybės ir uh, Um, ir ypatybės - tolerancija, pagarba ir solidarumas. Taigi aš to jums gerbiamas um, naujasis pirmininkė ir linkiu. Ačiū. Merci beaucoup, euh, cher collègue Dole. Merci beaucoup pour. Ačiū kolega Dole. Ačiū už jūsų žodžius, gražius žodžius. But... Dabar žodis teikiamas kolegijai Badyje Ikučet iš socialistų ir demokratų frakcijos. Ačiū pirminkė. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu norėčiau pasveikinti nuoširdžiai Jūs kaip naująjį e, Europos parlamento pirmininką. Mums, mūsų frakcijai didelė garbė, kad būtent iš mūsų tarpo buvo išrinktas e, naujasis pirmininkas, kuriam teks e, atremti daugelį naujų sudėtingų iššūkių ir vesti Europą į naująją ateitį, paisant e, pagrindinių laisvių, kovojant su ekonominė ir socialinė krize. Taip pat susidurėme su uh, rizika, kad šis parlamentas gali netekti tam tikrų savo galių ir uh, Tikrai e, laikotarpis yra sudėtingas ir tokių sunkmečių mums reikia asmenų turinčių ypatingų įgūdžių, žmonių, kurie visiškai tiki Europos idėja ir uh, nori kovoti ir turi noro ir ryšto kovoti su įvairiais iššūkiais. Jūs esate toks asmuo. Man Buvo didelė garbė dirbti su jumis e, gana ilgą laiką ir turėjome nemažai e, galimybių ir turime jų ateityje. Žinome, kad e, susidursime ir su sunkumais, bet jūs mums suteikėte galimybę vairuoti Europą naują kryptimi. Norėčiau priminti jums, kad turėtume sukurti labiau vieningą, labiau demokratišką Europą europiečių, piliečių vardu, o ne rinkų vardu. Ir tokia gaida baigsiu, pasakysiu, kad visada būsime šalia jūsų ir linkime jums visokiojo pasiekmės. Ačiū, poniai Badie. Dabar Alde frakcijos vardu ponas Verhoštat. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas Martinai, e, gerbiamas pirmininkė. Aš e, savo frakcijos ir e, vardu ir asmeniškai taip pat noriu pasveikinti jūs ir kitus kandidatus, kurie dalyvavo tose rinkimuose į pirmininko vietą. Aš e, turiu pasakyti, kad išklausiau jūsų pirmosios kalbos kaip pirmininko ir pajaučiau labai aišku socialdemokratų e, e, elementą jūsų kalboje, tačiau tuo pat metu jūs puikiai atstovauti Europos parlamento poziciją, taigi jūs puikiai apsėmėte naujo vaidmens. Aš norėčiau keletą žodžių skirti jūsų pirmtakui, ponui Jeršy Buzikui, su kuriuo aš daug metų dirbau uh, Europos taryboje. Ir aš manau, kad mes galime tvirtai pa, uh, liudyti, kad čia Europos parlamente susidariusi atmosfera yra kur kas geresnė negu Europos taryboje. Ir aš galiu pasakyti, kad jūs, e, ponė Buzekai, dirbdama šiame parlamente, atlikote puikų darbą. Jūs e, leidote mums prisitaikyti prie pokyčių atsiradusių po Lisabono sutarčių. Jūs taip pat įvykdėte, vykdėte visą reikalingą ES politiką kovojant su krize. Ir kaip ir kiti pirmininkų sueigos nariai, galiu pasakyti, kad mums buvo labai malonu su jumis dirbti. Dėkoju labai už darbą, kurį jūs atlikote šiai asamblėjai. Turiu pasakyti, gerbiamas pirmininkė, kad visos rinkimų kampanijos metu Europos parlamento vietą girdėjau daugelį kolegų sakant, kad reikia neutralaus pirmininko. Reikia pirmininko, kuris nebalsuoja pirmininko, kuris neturi nuomonės. Aš jums galiu pasakyti, kad mane nustebino tokie pasisakymai. Aš laikausi labiau tokios pozicijos, kad reikia parlamento, kuris turi nuomonę, kuris nėra neutralus, nes šiandien, gerbiamas pirmininkė, yra neįmanoma išlikti neutraliam, e, kai matome, kaip rutuliojasi tarp vyriausybiškumas Gerbiami kolegos, negalima išlikti neutraliam, matant, kaip elgesi taryba, kuri kiekvieną kartą bando nuneikti bendrijos metodą ir metodą, kurį sukūrė Žans Monė. Melbimi kolegos, negalima išlikti neutraliems, kai yra užsipuolamas bendrijos metodas. Kiekvieną dieną taryboje ir už tarybos sienų tai matome. Negalima išlikti, mano nuomonė, neutraliam, kai kyla nacionalizmas ir populizmas Europoje. Ir kai yra pavinamos Europos vertybės. Taigi, gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau, kad jūs būtumėt mūsų pirmininkas, bet aš nenoriu, kad jūs būtumėt neutralus, e, belytis be nuomonės prezidentas, pirmininkas. Priešingai, aš noriu, gerbiamas Martinai, tokio pirmininko, kuris atstovauja Europos parlamentą, kuris atstovauja e, be klaidų Europos interesus, kurie, žinoma, turi atspindėti ir valstybių narių, ir tarybos interesus. Aš noriu tokio pirmininko, kuris pasisakytų už Europos integraciją. Todėl kodėlgi mes negalime pasakyti to, ką jau daug metų norėjome pasakyti. Mes norime tokio pirmininko, kuris būtų už Europos federalizmą. Tokį federalizmą, kokio norėjo Monė, Šumanas, Kasparis ir Spinelis. Ir visų pirma, gerbiamas Martinai, aš norėčiau tokio pirmininko, kuris paaiškintų valstybėms narėms, nuvykęs į jas, jūs būsite kviečiamas į valstybės narės, e, su, kartu su taryba labai daug dirbsite e, lankyti šalise, kaip kad ir jūsų pirmtakai darė, ir galėsite valstybėms narėms pasakyti tiesą ir turėsite pasakyti, kad ES nėra fiskalinė ir ekonominė tik sąjunga, ji yra ir politinė sąjunga ir tik taip mes galime išgelbėti ES. Būtent tokiu keliu dabar turi eiti Europos parlamentas. Taip Europos parlamentas gali apsimti jam tenkančią atsakomybę kartu su Europos komisija, kartu su Centriniu Europos banku. Mes galime parodyti, koks yra kelias iš krizės. Viskas aišku ir viskas paprasta. Europa toje krizėje problemų nekuria. Europa kuria tik sprendimus. Europa yra tikrasis sprendimas šiandien. Todėl kartu su jūsų e, buvusiais kolegomis, su frakcijų vadovais mes norime palinkėti tau būtent tuo keliu reiti ir būtent taip kalbėti visuose pasisakymuose. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Verhofstadt. Dabar žaliųjų frakcijos vardu pasakys kolegė Harms. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju Martinai Šulcai. Prieš pradėdama sveikinti norėčiau padėkoti tavo pirmtakui ir visiems pirmtakams, tiems Europos parlamento pirmininkams, kuriuos aš pažinojau. Čia norėčiau paminėti poną Buzeką, poną Pöteringą, poną Borelį ir jie visuomet rasdavo um, savo kaž, kažkokį tai profilį, kaip galima E, būtų reaguoti į aktualius iššūkius. Taip pat norėčiau padėkoti ir kitiems dviems kandidatams, nes jie tokiu būdu parodė, kad ir mūsų parlamento viduje e, veikia demokratija. Tačiau manau, kad tu dabar, Martinai, gavai kvalifikuotą balsų daugumą ir tai e, yra susiję su tam tikromis priežastimis. Čia mes išrinkome ne socialdemokratą į pirmininko e, postą, bet išrinkome socialdemokratą, kuris yra puikus parlamentaras, kuris buvo puikus parlamentaras. Tikriausiai tu e, prisiminsi kad e, kai tu manęs paklausai, ką aš manau į tai, kad tu tarpsi, ta, tapsi parlamento pirmininku, aš tada tau sakiau, iš kur tu ištraukiai tokį dalyką. Aš tuomet net negalėjau įsivaizduoti, kad. E, Martinas Šulcas vadovautų šiem parlamento rūmams. Dabar aš tą galiu puikiai iš, e, įsivaizduoti ir manau, kad dėka tavo asmeninių gebėjimų e, tu puikiai galėsi vykdyti šias pareigas, kad tu nepamiršitų savo asmeninių savybių, e, kad tu nenusileisi tam tikrom diplomatiniam e, bendravimo formom, o e, kad tu išlaikysi tuos aštrius savo charakterio kampus, dėl kurių galbūt tu turi tam tikrų sunkumų ir kad e, tuos aštrius kampus panaudosi diskusijose, pavyzdžiui, su komisijos pirmininku Barosu arba ponu Van Rompoj ar ponė Merkel ar ponu Sarkozy. Manau, kad pažadas, kad tu savo, as, kurį tu mums išsakėjai savo asmeniniai e, rinkiminiai kampanijai, kuris kai kada atrodė netgi naivus, e, kad kai pasakėjai, kad kai veikia vienas, veikia ir visi, e, manau, kad šiuo metu mes išgyvename tokią konflikto situaciją ir manau, kad mes toje situacijoje turime įrodyti, kad ne tik naujasis parlamento pirmininkas yra pasirengęs eiti kitų kelių šioje diskusijoje, šiame ginče, bet ir visas parlamentas gali e, įgyvendinti tai, ką jis užsibrėžia kaip savo tikslus. E, kaip pavyzdį aš norėčiau iš karto paminėti e, ginčą E, su ponu Orbanu. Tai yra ginčas dėl žiniasklaidos įstatymo. Ir e, tokiu laiku, kai Vengrijoje buvo galima daug pasiekti, buvo nepasiekta nieko, nes parlamentas e, paliko komisijai. E, nušluoti tas problemas ar jas kažkaip uždangstyti. E, manau, kad to negalima toleruoti. Ir kadangi šiandien jau buvo paminėta Julija Timošenko ir aš pati labai plojau, kai buvo paminėta jos pavardė, aš galiu pasakyti, kad negalima toleruoti tokios situacijos, kad Vengrijoje, ES valstybėje narėje, tuo pačiu metu, kai Rusijoje e, piliečiai protestuoja prieš primestą demokratiją, e, tuo laikotarpiu, kai Ukrainoje yra didžiulis nusivylimas. E, Vengrija kaip valstybė narė atsisako ES vertybių. Ponios ir ponai, manau, kad kartu su kitomis ES institucijomis ir su savo naujai išrinktų pirmininku turime bandyti e, spręsti šią susidariusią situaciją. Na ir galiausiai, Martinai Šulcai, tu perėmi šias pareigas tokiu laikotarpiu, kuris mano požiūriu yra žymiai sudėtingesnis, negu aš dar galvojau prieš kalėdas. Aš negalvojau, kad paskutinis viršūnių susitikimas dėl krizės pasibaigs be jokių pasiekmių. Aš neseniai grįžau iš Japonijos ir mačiau, kaip jena e, valstybės valiuta susiduria su e, didelėmis problemomis ir e, nepaisant to, kad ta valiuta susiduria su didelėmis problemomis, ji e, yra žymiai vertingesnė už e, eurą. Ir dėl to negalima pykti ant reitingo agentūrų. Reikia paminėti, kad politika turi tiek mažai poveikio, e, E, daugiau poveikio turi reitingo agentūros negu Europos politikai. Ir tokia situacija nėra normali, todėl mes turime ieškoti ramaus ir nuoseklaus būdo, kaip reiktų spręsti šią problemą. Ir manau, kad dauguma idėjų, kurios buvo išsakytos e, šiuose parlamento rūmose, kurios buvo palaikytos daugumos parlamentarų, turėtų būti. E, tų idėjų būtų laikomas ir dėrybose su komisija ir taryba. Ir negalime e, dar ne, išklausius mūsų idėjų jau, pa, jau pritarti siūlomam kompromisui. Žinau, Martinai, kad tu būsi nepatogus pirmininkas. Savo frakcijos vardu aš e, pasakysiu, kad mes taip pat būsime nepatogi frakcija, o moterims parlamentarėms norėčiau pasakyti, kad po Simon Veil ir ponios Fontein, būtų puiku, kad nuo šiandien mes e, kaip moteris parlamentarės e, ruoštumėsi tam, kad kitoje kandencijoje sveikintumėme ponę pirmininkę. Dėkoju visiems uždėmesi. Dėkoju. Dėkoju, ponė Harms. Toliau Europos konservatorių frakcijos vardu ponas Kellenin. Ačiū, pirminkė, jau reikės priprasti tave taip vadinti. Norėtume visi pasveikinti Jūs kaip naujai šio parlamento pirmininką. Taip pat norėčiau padėkoti Ježi Buzekui už visą nuveiktą darbą per tuos dviejus su pusę metų. Ir jis tikrai buvo labai gabus ir kompetentingas pirmininkas. Tikiuosi, kad e, ir tu galėsi e, pratesti tokį darbą. Špigel e, žurnale praeitą savaitę buvo prašyta, kad liktai daugelis sprendimų yra priimama už uždarų durų, bet negalima patvirtinti tokio teiginio be tam tikros ironijos dalelės. Tavo pergalė šiandien nebuvo ne, ne per didelė dauguma tu buvai išrinktas, bet e, e, vis dėlto tai buvo rinkimai, o ne e, karūnavimas. Todėl, manau, galėtume tai pateikti kaip savo argumentą, kaip turėtų būti renkamas pirmininkas, kaip turėtų būti pratetama kadencija. Taip būtent kaip šiandien ir įvyko. Buvo labai malonu, kad viskas įvyko būtent taip. Vis dėlto, e, pirmininkė, esate dabar savo e, kėdėje ir linkiu Jums e, sėkmės. Iš mūsų frakcijos galite tikėtis mandagumo ir pagarbos Jūsų postui, nepaisant akivaizdžių politinių skirtumų. Nepritariu daugeliu Jūsų šiandien sakytų teiginių, bet galėsime pasiginčyti dar daugelį kartų, manau, ir tokia yra demokratijos prigimtis. Nuomonės turėtų skirtis. Tikiuosi, kad Jūs į į visas frakcijas žiūrėsite vienodai ir e, visus e, narius gerbsite savo kadencijos metu. Jūsų pirma svarbi užduotis bus atstovauti šiems rūmams e, Europos vadovų tarybos posėdžio metu. Po kelių savaičių esu tikras, kad visi valstybių vadovai laukia iš jūsų tam tikrų pasisakymų, tam tikrų teiginių ir e, jiems tikrai bus malonu išgirsti, ką jūs manote dėl daugelio dalykų. E, ir e, linkiu jums visokiojo pasiekmės pirmininkaujant parlamentui. Labai ačiū. Ačiū, ponė Kelanai. Ponas Liotard. GUE NGL vardu. Meneer Schulz, ik heb vandaag uh, de zware taak om onze voorzitter, de heer Lothar Bisky, te vervangen. Uh, ik... Ačiū, ponė Šulcė. Man šiandien tenka sunkiu užduotis pavaduoti frakcijos pirmininką Lotarą Biskį. Norėčiau jo vardu nuoširdžiai Jūs pasveikinti. Per pirmąjį rinkimų ratą išrinkus į parlamento pirmininkus. Manau, kad kiti kandidatai buvo derama atsvara jums ir dėjo visas pastangas, kad rinkimai vyktų tinkamai. Tikiuosi, kad ateityje taip pat turėsime daugiau kandidatų. Aš labai apgalėstauju, kad jūs nesate moteris, tačiau, na, dėja, to negalima pakeisti. Tačiau tikiuosi, kad savo moterišką pusę taip pat pademonstruosite, užimdamas šias pareigas. Žinau, kad e, daug parlamento narių jūs palaikė, kad suteiktų jums džiaugsmą. Viena vertus, e, antra vertus dėl to, kad e, norėjo jums apsunkinti gyvenimą, nes jūs buvote išrinktas į šias pareigas sunkiu krizės laikotarpiu. Tikiuosi, kad galėsite tinkamai vadovauti Europos parlamentui šiomis aplinkybėmis, nes mes esame vienintelė institucija tiesiogiai renkama Europos piliečių, o piliečiams baisu dėl savo darbo vietų, dėl savo pensijų, jiems e, kelia rūpesti sveikatos apsaugos, e, slaugos sistema, jie rūpinasi, yra susirūpinę dėl savo vaikų ateities, todėl tikiuosi, kad jūs atstovausite ir šių piliečių interesams. Labai dažnai Europos parlamente kalbama apie finansus, kitus bendrus klausimus. Mes tačiau esame piliečių atstovai, tačiau daugelis sprendimų yra, sprendimų yra priimami už uždarų durų, piliečiai jų nepastebi, todėl tikiuosi, kad jūs e, pasistengsite užtikrinti didesnį e, skaidrumą Europos parlamento veikloje ir taip pat e, atsižvelgsite tiek į didžiųjų, tiek į mažųjų frakcijų nuomonę, jei atstovausite, nes esate mūsų visų pirmininkas. Linkiu Jums išmintingo pirmininkavimo Europos parlamentui. Mėly kolegos, man tikrai mm, e, mm, sudėtinga kolega Ferhofstatas man e, linki belyčio pirmininkavimo, kolegė Leotar pageidautų, kad būčiau moteris, na tikrai, nors persiplėšku. Kolega Faradžas dabar kalbės. E, Labas rytas, ponė Šulcė, ponė pirmininkė Šulcė. Žinau, kad turiu Jūs pasveikinti, tačiau turite minėję, kad šios rezultatus jau žinojame prieš 2,5 e, metų, tai nėra prasmės Jūs sveikinti, nes tačiau nieko nestebina, kad ir ponas Barosas sutiktų, kad pastarai, pastarai laiku ne vienos svarbios pareigos. Uh, Europoje nebuvo paskirtos atvirai ir demokratiškai. Noriu, kyla klausimas, koks bus Europos parlamento pirmininkas Šulcas, ar e, jis elgsis e, iškildamas aukščiau e, už kasdieninių, pakils virš kasdieninių argumentų, ar bus mūsų visų ambasadoriumi, ar mes turėsime tokį Martiną Šulcą, e, kokį pažįstame 2004 metų, būnant socialistų frakcijos pirmininku, piktą, netolerantišką, nesugebantį žaboti savo temperamento. E, e, nepatenkintų dėl to, kad laisvai rengiamus referendumus žmonės balsuoja prieš teikiamus pasiūlymus, e, tokį, kuriam nepatinka laisvoji rinką. Taigi man kyla klausimas e, ir prieš jūsų įžanginę kalbą. Kilo klausimas, koks jūs būsite ir e, mano atsakymas yra viskas, viskai aiškus, mūsų laukia 2,5 metų politinio fanatizmo. Aš manau, kad tik bananų respublika norėtų turėti e, tokį virtualų politinį parlamento pirmininką ir mes tokį dabar turime. Aš atstovauju mažai frakcijai šiame parlamente, ponė Šulcė, tačiau galim pasakyti, kad mūsų frakcijos pažiūroms pritarė vis didesnis skaičius šio kontinento gyventojų ir nuomonių apklausos rodo, kad maždaug pusė gyventojų mano, kad ES yra bloga, kita pusė, kad ji yra gera. Mes neatstovaujame Europai priešiškoms idėjams. Mes tikime nacionalinių valstybių demokratiją, mes norime prekybos, bendradarbiavimo, atsakomybės Europos, tačiau nenorime Europos, kuri e, siektų tapti pasaulio galybių, nenorime Europos, kuriai vadovautų ponas Baroso ir komisija, vadovaudamasi bendrijos metodu Aš e, pasistengsiu tapti pačią geriausią politinę opoziciją jūsų pirmininkamui per, per busmos 2,5 metų ir tikiuosi, kad mūsų nuomonė bus garbingai išgirsta. Pirmkas, ačiū labai, neprisijungusių frakcijų vardu, pas Madleneris kalbės. Šulc, allereerst wil ik u. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs e, su prieš keletą valandų paskelbta jūsų rinkiminė sėkme. Sveikinu jūs mm, savo frakcijos vardu. Deja, nevyko tikros diskusijos šią temą. Tačiau jau iš anksto žinojome, koks bus rezultatas. Jūsų pavardė e, buvo antroje vietoje, taigi jums pavyko Visiškai neseniai vienas iš mūsų kolegų jūs pavadino fašistu. Man atrodo, jog tai yra visiškai netinkama demokratiškai rinktame parlamente. Jūs niekuomet nenusišalinote nuo tokių pareiškimų, kurie visiškai neatspindi jūsų asmenybės. Man atrodo, tai yra tikrai apgailėtina. Manau, jog jūs atsimsite tokius žodžius. Pirmininkė, demokratija yra demokratija tik tuo met, jeigu žmonėms yra leidžiama išreikšti savo nuomonę, net jeigu ji prieštarauja ir daugumos nuomoniai. Mes visi esame demokratiškai išrinkti ir turime gerbti vienas kitą. Šiandien ES patiria sunkumus, Europos piliečiai turi patį mažiausią tikėjimą savo ateitimi negu bet kada anksčiau. Mažos valstybės gali klestėti ir taikiai bendradarbiauti. Tai yra Europos gale. Dabar mes taip pat esame suvienyti ir po NATO vėliava. Ir laimiai jau dešimtmečiais Europoje vyrauja taika, bent jau mūsų Europos dalyje. Mes turime visi kartu kai ką nuveikti. Taigi, ponė Šulcai, tikiuosi, jog jūs taip pat būsite ir mūsų pirmininkas. Pamirškime apie socialinę demokratiją, pakilkime virš partijų lygio. Tikiuosi, kad jūs išklausysite ir atsižvelgsite į visus demokratinius judėjimus, kurie yra atstovaujami šiame parlamente. Mes visi esame demokratiškai išrinkti ir visi esame nusipelnę vienodo traktavimo. Nesu tikras, ar mes norime matyti Europinę socialinę demokratiją vyraujančią ateityje. Mes norime būti demokratijos dalimi, tačiau norime mūsų visų bendradarbiavimo. Linkiu Jums ko geriausios sėkmės Jūsų naujoje, naujose pareigose. Ir Tikimės, kad jūs nutrauksite šį nulatinį keliavimą tarp Briuselio ir Strasbūro. Linkime Jums visokio pasiekmės Jūsų naujose pareigose, tikimės, jog Jūs dirbsite gerai. Ačiū. Komisijos vardu kalbės jos pirmininkas ponas Baros. Herr Präsident, lieber Gerbiamas pirmininkė, Pone Martinai Šulcai, gerbiami ponios ir ponai parlamento nariai, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Martiną Šulcą išrink, išrinkusi Europos parlamento pirmininku. Jis buvo pirmą kartą išrinktas Europos parlamento 1994 metais. Nuo to laiko šis parlamentas daug kartų įsitikino jo stiprią asmenybė, politiniais sugebėjimais ir jo nenuilstama energija Europos labui. Jis pagristai vadovaujasi plataus masto ambicijomis, vizijomis susijusiomis su šio parlamento veikla ir pagristai jis siekia, kad būtų E, labiau nei iki šiol išgirstas Europos piliečių balsas. Martinas Šulcas ir kartu visas Europos parlamentas toliau gali tikėtis Europos parlamento, e, Europos komisijos paramos. Iš tiesų, e, šiandien daug svarbiau nei bet kada yra sustiprinti Europos demokratiją. Kai kas teigia, kad demokratija gali veikti tik nacionaliniu lygmeniu, tačiau jie nesupranta, kad mes gyvename globalizacijos epochoje 21 amžiuje. Ir iš tiesų Europos suverenumo idėja yra pagrista nacionalinio suverenumo idėja ir tik tokiu, e, tačiau e, e, tuo naudodamiesi veikia anonimiškai tam tikri E, rinkų subjektai ir jų niekas nekontroliuoja demokratiškai. Dabar yra daug svarbiau nei bet kada e, sutelkti pastangas kartu dirbant e, ir stiprinant Europą. Todėl norėčiau įvertinti ir kitus kandidatus, kurie siekia užimti šį postą, Diana Volis ir Nirš Dėva, ponės ir ponai. Taip pat reikia nuoširdžiai padėkoti pareigas uh, paliekančiam parlamento pirmininkui Ježui Būzekui. Jis istoriniu laikotarpiu mm, labai principingai vykdė šias pareigas, kadangi jo kadencijos metu įsigaliojo Lisabonos sutartis ir ES patyrė e, didžiausius ekonominius ir politinius iššūkius. Dėl gero bendradarbiavimo tarp mūsų institucijų per pastaros 2,5 metų mes padėjome pagrindus e, ypatingai partnerystį tarp parlamento ir komisijos. Ir tai dabar yra mūsų bendrosios teisinės įgyties sudėdamoji dalis. Tačiau pirmininkas Buzikas buvo pirmasis ES institucijos pirmininkas kilęs iš e, vidurio ir rytų Europos valstybės narės pirmą kartą žlugus geležiniai uždangai. Jo pirmininkavimas parodo, kad milijonų žmonių svajonė, siekis, e, laisvės siekis e, tapo tikrovė. Taigi labai ačiū už tai ir pirmininkas tą patį kartoja lenkiškai. Ponios ir ponai, dabar mes visi turime e, prisimti visą vis, vis mums tenkančią atsakomybę už tai, kad Europa taptų vieningesnė ir stipresnė. Ekonominis augimas e, turėtų būti ir finansinis stabilumas turėtų būti tarp mūsų svarbiausių prioritetų. Mums reikia ne vien drausmės ir sankcijų. Mes turime kurti Europą konvergencijos, solidarumo ir vilties pagrindų. Ir būtent dėl to mums reikia didesnio augimo. Mums reikia vilties, kuri nugalėtų e, cinizmą ir nusivylimą. Mes, ir todėl mes turime aiškiai pasakyti, kad visi esame pasirengę dirbti ir gyventi kartu. Mes turime reikalauti, kad ne vien uh, vidutinė klasė mokėtų už taupimo priemonės. Todėl socialinis teisingumas turėtų būti tarp mūsų prioritetų. Pone pirmininkė. Jūs galite būti tikras, kad mes jūs paremsime ir kad mes visuomet su jumis bendradarbiausime, siekdami, kad Europa būtų labiau suvienita ir kad ji taptų dar stipresnė. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, atsiprašau, dėkuoju jums, dėkuoju jums, gerbėjai kolegos, dėkuoju jums už šiltus žodžius. Tai yra labai jaudinanti akimirka man asmeniškai ir mano bičiuliams, jums leidus. Aš norėčiau ne tik padėkoti jums visiems, bet ir išsakyti asmeninę pastabą. Aš, kaip, kaip aš minėjau, aš stengsiuosi atstovauti jums visiems, nepriklausomai nuo jūsų politinės e, orientacijos ar nuo to, kuriai, partijai, e, kuriai frakcijai jūs priklausote. Jums, ponė Baroso, aš galiu pasakyti, kad e, papildomumas tarp institucinėme darbe yra ne tik reikalingas, bet tiesiog gyvybiškai būtinas. Ir jūs galite pasikliauti Europos parlamentu, bent jau jo didžiąją daugumą ir manimi ir žinoti, kad mes ateityje būsime visuomet jūsų pusėje, siekdami apginti bendrijos metodą. Ponius ir ponai. Jūsų pasakyti žodžiai buvo pasakyti labai jausmingai ir jie mane sujaudino. Aš suprantu, kad man tenka didžiulė atsakomybė vadovauti Europos parlamentui, atsakomybė atstovauti visiems parlamento nariams. Aš manau, kad visi, kas mane pažįsta, žino, kad aš nesisakysiu savo pažiūrų ir toliau liksiu socialdemokratas. Tačiau aš nesu socialdemokratų pirmininkas Europoje aš esu dabar Europos parlamento turningas. Ir todėl aš suprantu, kad mano pareiga yra ginti šio parlamento interesus. Gal jūs suprasite ir dar vieną pastabą. Aš tai labai jaudinasi. Ir jaudinasi ne vien aš, bet ir mano bičiuliai bičiuliai, kurie sėdi ne tik tarp jūsų, bet ir e, lankytojų galerijoje. Tarp lankytojų šiandien yra mano pradinės mokyklos mokytojas, kuris mane pažįstina nuo 7 metų. Yra kiti mano mokytojai, yra mano gimtojo miesto Acheno tarybos uh, vadovas ir mano šeimos nariai taip pat yra tarp lankytojų. Ir aš norėčiau, kad jūs pagerbtumėte ir šiuos žmonės, kurie yra mano gyvenimo dalis. Labai Jums ačiū, gerbėjai kolegos, buvęs Europos parlamento pirmininkė ir Jums dėkoju už Jūsų darbą. Man tenka didžiulė garbė perimti pirmininkavimą nu, būtent iš jūsų rankų. Žiūrėdamas e, į jūsų buvusių pirmininkų akis, aš suprantu, kad man tenka didžiulė atsakomybė. Aš dirbau su jumis visais išskyrus Enriko baroną. Bet jūs, ponė, pirmininkavote socialdemokratų frakcijai. Dėkuoju Jums už man patikėtą garbę, dėkuoju už pasitikėjimą, dėkuoju Jums ir Europos parlamentui. Gerbėjai kolegos, aš esu įsitikinęs, kad mūsų įvaizdis yra labai svarbus ir mes visi kartu turėtume sutelkti jėgas, kad pagerintume šį įvaizdį, kad paregintume savo reputaciją. Ir tam, kad galėtume tai padaryti, labai svarbu yra dalyvauti diskusijose, ypač kai diskutuojama yra su tarybos atstovais. Ir pirmininkas labai dažnai nutraukia kalbėtojus e, e, plaktuku. Tačiau aš nusprendžiau, kad varpelis tiks kur kas geriau. Dėkoju ir prašyčiau dar neišeiti iš šios salės, kadangi aš norėčiau padaryti kelis procedūrinio pobūdžio pranešimus. Ir dėkoju Jums visiems už Jūsų paramą. Bevor wir heute Nachmittag zusammen prieš mūsų popietinį posėdį jaučiu didelį poreikį, mėly kolegos, būdamas išrinktų naujojų parlamento narių, e, pateikti pasiūlymą mano kontrkandidatams, kolegoms Dėva ir Volis, kadangi rinkimų kampanija tarp mūsų vyko taip korektiškai ir garbingai, aš norėčiau, kad mes ir toliau palaikytume ryšius. Niržai koridoriuje e, šiandien e, E, matydamas e, mėlynos ir geltonos spalvos balionus, pagalvojau, kad vyksta kokia nors akcija Julijai Timošenko paremti, tačiau po to supratau, kad tai yra rinkimų e, kampanijos akcija kolegai Dėva skirta. O Dienai Volis noriu padėkoti už jos indėlį į diskusiją dėl Europos parlamento ateities. Nepriklausomai nuo rinkimų baigties, aš norėčiau į įtraukti taip pat ir į savo veiklą kai kurias jūsų idėjas. Dėkoju už šią garbingą diskusiją. Tikrai džiaugčiausi, jeigu ir ateitie galėtume glaudžiai bendradarbiauti. Mėly kolegos, Europos parlamento.